Alors, bonjour. Euh... Labą rytą. Nelabai daug kolegų susirinko, nepaisant to, kad jau 10 po 9, tad aš siūlyčiau štai ką, jeigu jums tiktų, kad e, laikytumėmės savo įprastų tradicijų. Pradedame dabar posėdį ir jeigu baigsime iki 10 valandos, padarysim pertrauką, kad turėtume laiko tarp diskusijų ir balsavimo. Kadangi 10 po 9, tai tikrai siūlau pradėti ir kadangi jau yra dalis kolegų, tai eh, ir pradėkime, o jeigu baigsime anksčiau, tai tada 10 ar 15 minučių pertrauką padarysime iki balsavimo. tada manau, kad pradėjus dabar, kaip tik mes e, ir galėsime laikytis darbo tvarkės numatytų terminų. Pirmas šiandien klausimas - informacija apie ITRE delegacijos vizitą Dublinė, Airijoje spalio 29-31 dienomis 2012 metais. Aš esu pranešėja pati, tada trumpai pateiksiu informaciją. Žinote, kad buvo šis delegacijos e, vizitas ir per įtris ir šioje įtris delegacijoje dalyvavo kolegos Del Castillo, Langen, Rubik, De Campas, Kramer, Helmer, Kelly. E, kadangi kolega Kelly yra airis, tai savaime suprantama, mes e, sustikome su ministrais, kurių kompetencija susijusi su ITRE veiklos e, sritimi kalbėjom apie airijos pirmininkavimą, sustikome su dviem ministrais ir vakar kaip tik tai sustikom su jais ir čia, ponas Brighton atsakingas už pramonę mokslinius tyrimus ir taip pat ir teritorinį planavimą. Ir su ministru e, Rabit, kuris atsakingas už energiją ir telekomunikacijas. Per mūsų delegacijos vizitą mes e, bandėme diskutuoti ir išsiaiškinti, kokia yra Airijos pozicija ir padėtis. Ta pati darėm ir vakar. Mūsų programa buvo gana intensyvi, susitikome su Royal College atstovais, su e, tvarios e, energetikos visuomenės atstovais, su pramonės sektoriaus atstovais, su Google vadovais Airijoje su uh, e, verslininkų atstovais, su tais, kurie dirba Digital Hub srityje, bei su Airijos e, parlamentarais, mūsų kolegomis. Per mūsų susitikimus išklausėme Airijos pirmininkavimo prioritetus. Vakar tie prioritetai buvo dar, kad, dar kartą mums priminti čia šioje salėje. Tai buvo iš tikrųjų naudingi susitikimai ir mes galėjome įsitikinti, jog Europos Sąjunga lieka pagrindinis aspektas ekonominės sektoriuje ir kad ties tuo suksis visos siūlomas e, politikos siekiant sustiprinti vidaus rinką. Airijos padėtis taip pat yra įdomi ir jų patirtis krizės e, sąlygomis taip pat buvo mums e, labai įdomus e, dalykas ir Airijos variantas yra taip pat vienas iš galimų sprendimų. Ir buvo pabrėžta, jog labai svarbu yra sukurti palankę, palankęs sąlygas įmonėms. Ir tuo būdu atitinkamai formuoti politiką, kuri eina šitą linkmę. Buvo pabrėžtas taip pat e, inovacijų ir mokslinių tyrimų vaidmuo. Būtent todėl manau, kad e, Airija tikrai bus mūsų sąjungininkė, kadangi mūsų komitetas yra ne vieną kartą pasisakęs už tai, kad reikia e, E, skatinti investicijas, finansavimą į mokslinis tyrimus ir inovacijas. Ir manau, kad e, šitais klausimais tikrai galima tikėtis paramos iš Airijos. Kita tema, kurią aptarėme, yra investicijos į infrastruktūras ir investicijos į atsinaujinančius energijos e, šaltinius. Taip pat aptarėme skaitmeninės darbo tvarkės e, klausimus. Vakar priminta dar buvo, jog e, šios e, srities asamblėje 13 metų birželio mėnesį yra numatyta Airija skiria didelį dėmesį e, kompiuteriniai debesijai ir strategijai šitoje srityje. Tad manau, kad šitie galbūt aspektai buvo patys svarbiausi per mūsų trumpą, bet intensyvų vizitą Dublinę. Nežinau, ar kolega Kėdė norėtų ką nors dar pakomentuoti. Prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs puikiai pristatėte mūsų vizitą, delegacijos apsilankymą Dublinę. Ir pradžioje norėčiau pasakyti, kad kalbėjęs, pasikalbėjęs su įvairiomis grupėmis Airijoje su Google mo mokslininkais ir kitais e, susidariu įspūdį, kad jiems tikrai jie labai vertino mūsų delegacijos apsilankymą. Ir tikrai mes irgi labai vertiname jų gilias žinias. Na ir tokiu būdu jie gavo tam tikrų orientyrų ir gairių iš mūsų, nes nedažnai susitinka su parlamentarais. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, parlamentarams, kurie vyko į tą delegaciją. Kaip jūs pati sakėte, darbo tokia buvo gan įtempta. Ir, kažin, ar kolegos turėjo galimybės e, apsidaryti Dublinę, apsipirkti galų gale. Tai galbūt, kai, vyksime delega... kai, kai delegacija vyks kitą kartą, į Airiją, galbūt tai būtų naudinga šiek tiek daugiau apsidairyti, nes jūs teisingai pas, pasakėte, kėlėmės anksti ryte ir e, gulėmės vėlai vakare ir iš karto e, sėdome į lėktuvą. Taigi viskas vyko labai greitai. Buvo daug numatyta susitikimų, bet jie buvo labai vertingi. E, Taip pat tai buvo puiku, turint omenyje prasidedantį Airijos pirmininkavimą ir ministrai ten ir čia Briuselėje, Briuselėje te, ir, ir, ir čia Briuselėje ir ten Dublinė e, kalbėjo, kad jiems irgi labai naudinga susitikti su mumis, rengiant vyriausybė prioritetus ir jiems asmeniškai įsitraukti į tuos parengiamuosius darbus tam, kad pirmininkavimas būtų sėkmingas. Taigi, ačiū dar kartą už kantrybę ir už tai, kaip jūs vadovavote mūsų susitikimams ir už tai, kad tai pozityviai nušvietėte mūsų kelionę. Ta pati e, gali pasakyti ir visos grupės, su kuriomis susitikome Airijoje. Dėkuoju kolegai Kelį, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Aš taip pat e, pritariu e, tam, kas buvo pasakyta ir sakiau sekretariatui, kad per kitus vizitus ateityje galbūt turime pirmą apibrėžti programą, grafiką mūsų darbo, bet kita vertus vis tiek reikia susipažinti ir su padėtimi, su realia padėtimi, nes e, kartais mūsų darbo atvarkės būna per, per daug intensyvas, per trumpas ir kartais reikia truputį daugiau laiko, o mes dabar neturėjome laiko net atsikvėpti. Periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra informacija apie ITRES delegacijos dalyvavimą interneto valdymo forume Baku. Pranešė šito klausimo yra Pilar. Well, this... Pirmininkė. Aš irgi labai trumpai e, kolegas informuosiu apie septintąjį interneto valdymo konferencijos susitikimą. Jis vyko Baku, Azerbaidžane nuo 6 iki 9 lapkričio dienos. Interneto valdymo forumas rengia tokius viršūnių susitikimus. E, anksčiau jis buvo skirtas informaciniai visuomeniai ir vyko Tunise. 2005 metais jis vyko ir pagrindinis buvo pasiūlymas įtraukti visų suinteresuotų grupių atstovus ir įsitraukti į dialogą apie uh, viešosios politikos klausimų susijusių su internetu ir jo valdymu. Aš pat pradžių Europos parlamentas dalyvauja tuose renginiuose, tuose formuose. Na, o šiuo atveju <coughs> bandėme važiuoti gausesnė delegacija, galiausiai trys buvo pilnateisiai nariai delegacijoje, aš, Katerina Trautman ir Mahaja vienas iš mūsų komiteto ir kitas iš kito komiteto, kurie atvyko savo ruoštų, bet e, daugelį renginių dalyvavo kartu su mumis, taigi galiausiai irgi jie tapo delegacijos dalimi. Andrėja, atsiprašau, sako kalbėtojai, Amalė Resoti ir Marija Šakė buvo tos dvi kolegės. Turiu pasakyti, kad e, septintajame forume pagrindinė tema buvo interneto valdymas siekiant socialinės ekonominės raidos. Buvo paliesti tokie svarbus klausimai kaip interneto valdymas, vystimosi sektoriuje, taip pat e, bandoma buvo kalbėti apie padirbinėjimą ir autorių teisų pažydinėjimą internetu, taip pat įvairius išteklius ir taip pat kokių vidinių išteklių reikia ir kaip <coughs> internetas gali būti valdomas. Taip pat buvo kalbama apie saugumą ir privatumą, kalbant apie prieigą prie interneto, jo įvairovę ir panašus klausimai buvo aptarinėjami. Na, aš detaliai gal nepristatinėsiu forumo, nes buvo daug seminarų, plenarinis posėdis, susitikimų vyko įvairių. Europos parlamento delegacija buvo aktyvi, e, mes dalyvavome kai kurių, kai kurių diskusijų kaip kai kurių diskusijų kalbėtojai, taip pat e, vyko ir dvišalus, dvišaliai susitikimai. Uh, Norėčiau pasakyti, kad komisijos tarnyba buvo mums labai naudinga, nes mums padėjo tikrai labai sekretariato nariai. Europinių institucijų dalyvavimas tame forume, skaitant Europos parlamentą, komisiją ar valstybės narės, uh, Komisija valstybės narės vaisu, vaidino tą institucinį vaidmenį ir turėjo daugiau gal galimybių įsitraukti į procesą. Dalyvavo ir komisarė Krūs. Mes vieną rytą pusryčiavome su jie Ir taip susitikome dar kelis kartus per tas forumo dienas įvairiose vietose. Ir vyko, kaip sakiau, dvišaliai susitikimai ir, ir per tą dvišalį susitikimą su. Dvišalis susitikimas buvo su ICAM, su pilietinė visuomenė irgi. Tačiau norėčiau paminėti vieną dvišalį susitikimą su nacionaliniais Azerbaidžanais nacionaliniais įvairių šalių parlamentarais. Jų atvyko netiek jau daug, nes, na, matyti, jiems irgi nebuvo lengva ten atvykti, bet vėlgi kalbėjome su jais apie tai, kad reikia parengti bendrą požiūrį ir į šitą formą, interneto formą ir ateityje kažkaip laikytis tos bendros pozicijos. Na ir kitais metais panašu vėl vyks tas renginys. Bet jau kitam, į kitą renginį mes jau turėtumėme kažkaip geriau pasiruošti iš anksto. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti, vieną tokią aplinkybę, kaip vyko tas forumas. E, sakiau, vyko Baku, Azerbaidžiane. Jie ja, pabandė tą interneto forumą, pažangių technologijų forumą surenkti tokioje šalyje, kuri turi daug gamtinių išteklių. Tai reiškia, kad ta šalis turi daug na, ekonominių išteklių. Bet kita vertus tai yra besivystanti šalis. Na ir Azerbaidžiano vyriausybės veiksmai buvo kritikuojami žiniasklaidoje. Ar jie areštavo vieną žinomą žurnalistą, kuris išsakė savo nuomonę internetu. Taigi štai tokioje situacijoje, kai žodžio laisvė internetu buvo, kažin ar užtikrinama. E, komisarė Nelikrus norėjo įtraukti tą klausimą į darbo tvarkę Azerbaidžiane, iškelti tą klausimą Azerbaidžianui, bet galiausia buvo parengta deklaracija, komunikatas e, komisijos e, ir penki parlamentarai pasirašė kartu. Šalia nelikrus tą komunikatą. Ir aišku, tas komunikatas nelabai patiko Azerbaidžiano vyriausybei. Tačiau buvo verta tą padaryti tų dėl tų, kurie mano, kad Azerbaidžanas tikrai dar yra toli nuo standartų, bendrų standartų šioje srityje, kalbant apie žodžio laisvę ir kitas žmogaus laisvės. Taigi, mano manimu, kaip ir ankstesnė, ankstesnis sutikimas, čia irgi patirtis buvo gan gera. Na ir po to vyko tolesni susitikimai ir dalyvavo ir Junktinės Amerikos valstijos. Ir ten buvo kalbama apie forumo daugia šališkumą. Tai, kad e, tai yra daugia šalis forumas ir kai kurios vyriausybės bandė tą forumą padaryti tokiu labiau vyriausybiniu ir atsisakyti to požiūrio iš apačios į viršų, kai įtraukiami yra ne tik vyriausybiniai atstovai, nevyriausybinės struktūros, bet ir kiti veikėjai. Na ir jau ištisus metus prieš, forumo, prieš šį forumą e, buvo jaučiama, kad gali kilti grėsmė e, tokiam dabartiniam forumo pobūdžiui, statusui. E, Tačiau galiausiai forumo dalyviai patvirtino norą išsaugoti tą daugia šališkumą, būtent tai, kad forumą turi sudaryti įvairių sluoksnių atstovai. Apie tai kalbėjome ir su komisija. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad interneto valdymo fondas labai padėjo Europos parlamentui, nes surengė mums nemažai dvišalių susitikimų. Ir teikė mums organizacinę pagalbą. Čia dar yra Katerina, kuri buvo mano puikia kolegė e, forume ir ne tik ten. Mes trys, kaip trys muškėtininkai tenais kovojame. Tai ji galbūt galėtų papildyti mano pasisakymą. Ačiū. Grazie Pilar, la parola a Madame Trautmann, prego. Dėkuoju Pilar, žodis ponė Trautmann. Dėkuoju ponė pirmininkė, aš iš karto pratesiu e, Pilar temą. Visų pirma, kaip jūs ir pastebėjot, galbūt ta delegacija buvo sudaryta vien tik tai iš moterų. Šimtų procentų buvo moterų delegacija. Trys moteris buvo, aš dėl to nesigailiu, mes puikiai dirbam, buvom labai veiksmingos ir aš noriu būtent tai pabrėžti. Bet e, noriu taip pat pasakyti ir rimtai kalbėdama, kad e, mes e, savo atitinkamose frakcijose turime imtis priemonių ir sakyti parlamento pirmininkui ir biurui, kad e, čia yra tam tikrų spėstinų dalykų ir kad e, mūsų delegacijos per daug mažos, nes e, anksčiau būdavo po penkis ar septynis žmonės, trys žmonės yra vis dėlto per maža delegacija. Aš suprantu, kad reikia taupyti, tačiau kadangi tai nėra tokie posėdžiai ir forumai, kur būna priimami kažkokie sprendimai, kurie turi būti privalomai gyvendinami, tai yra forumai, kuriuose daugiau bandoma iškristalizuoti tam tikras pozicijas, kad būtų daroma pažanga. Ir uh, kuo labiau mes galėsim savo poziciją įtikinamai pateikti, tuo daug, daugiau mes e, e užtikrinsime ES pozicijos e, svorį ir poveikį. Galiu tame kontekste paminėti taip pat tam tikras iniciatyvas ir e, Europos tarybos e, kontekste iš tikrųjų tokiais forumais yra pasinaudojama kaip mūsų matomumo padidinimu. Aišku, reikia daugiau laiko pasirengimui, reikia daugiau koordinavimo ir politinių diskusijų dėl tikslų, siekiamų rezultatų, diskusijų su e, komisija ir taryba. Ir noriu pabrėžti, jog mes turime pabrėžti savo prioritetus. Pavyzdžiui, nepilnamečio apsaugos srityje ir kitais klausimais. Europoje mes esame numatę teisinės nuostatas, parengę konvencijas ir direktyvas šioje srityje ir mes esame vieninteliai. Ir manau, kad tai tarptautiniu, tarptautiniu mastu yra labai didelis privalumas. Toliau mūsų svoris dalyvauja diskusijose, forumuose, jungtinių tautų agentūrų e, lygmenių. Mm, reikėtų, kad e, mes sakytume pirmininkaujančiai Airijai, kad mūsų valstybės, kurios yra jungtinių tautų narės, taip pat pateiktų pozicijas, kurios būtų aktyvios, o ne pasyvios e, pozicijos. Nes e, visų pirma reikia naudotis žodžio laisvė ir labai svarbu apskritai laisvės dimensijos požiūrių tose valstybėse, kuriuose vyksta tie forumai, Neli Kros, e, aišku, daug ką daro toje srityje ir aš to džiaugiuosi, tačiau mes taip pat turim e, atlikti tinkamai savo vaidmenį tose seminaruose ir forumuose. Ir kuomet uh, E, policininkai persirengę civiliniais e, rūbais Tunisijoje ir kitose, Tunise ir kitose valstybėse prisistato kaip forumo dalyviai, tai, tai vis dėlto yra problema ir kartais e, ištisi kvartalai yra butaforiškai pastatyti tik tai tam, kad atrodytų, jog tai yra tikri kvartalai. Baku, pavyzdžiui, tai buvo daroma, tai vien tik tai parodomieji kvartalai, realiai praktiškai jų nėra. Uh, Ir e, tuo būdu mes e, e, mums norime parodyti, kad yra ten ir ne, vidutinių sluoksnių atstovų, kurie ne, neturi prieigos prie naftos ir kad jie normaliai gyvena. Tai tiek būtų apie forumą, toliau ICAN ir ITU. Kitas jautrus aspektas, čia kolegos ir, ir, ir aš pati konstatavom, kad Taikan darosi atviresnė, labiau įsiklauso į Europos poziciją ir labiau vertina mūsų vaidmenį. Tačiau kai kuriuose srityse ši struktūra neturi kompetencijos ir be kito ko interneto valdymo srityje ir todėl ITU, tarptautinė telekomunikacijų asociacija ir AITIAN atitinkamai veikia tose srityse ir, ir mes turime tai atsižvelgti. ITU yra apskritai visiškai tarptautinė organizacija ir kad, dal, kad nedalyvavo šitame forume yra privalumas, bet mums labai svarbu uh, e, išsiaiškinti, apie ką konkrečiai sukasi kalba, nes daug konferencijų uh, kurios bus e, e, organizuojamos, e, vyks išteklių naudojimo internete prieigos klausimais, tačiau tie, kam priklauso technologinės priemonės, kas, kas valdo tas priemonės ir tie, pro kuriuos eina informacijos srautas, uh, tie e, čia yra labai svarbus ir ICAN turi būti pagrindinis mūsų partneris. Diskutuojant apie tai, mes beje susitikom su Junktinių valstijų ambasadorium ir turim puikų kontaktą su juo. Jisai bando e, padėti suderinti mums požiūrius, tačiau Amerikos kongreso atstovų ir vėl nebuvo. Mes e, susitikom su nacionaliniais parlamentarais, bet tarp jų nebuvo Junktinių valstijų kongreso atstovų. O e, e, Junktinės valstijos turi susitarimą su AIKAN ir Junktinių valstijų pozicija yra esminė dėl serverių ir dėl duomenų saugojimo ir, ir, ir, ir dėl visos sistemos saugumo. Tad e, manau, kad dar yra tam, tik, tam, tam tikro rezervo pažangai. Manau, kad e, mūsų komitetas galėtų susitikti su ICAN atstovais, kuomet jie būna Bruselėje, galėtume aptarti perspektyvų klausimą ir galėtume taip pat ITU e, busimos konferencijos klausimų taip pat e, pasirenkti iš anksto ir pateikti e, mūsų poziciją dėl interneto neutralumo. Tai tiek norėjau pasakyti, ponia pirmininkė, to klausimo dėkoju, kolega Langen. Kurze Anmerkung äh, zu der Delegationsreise. Noriu taip pat pakomentuoti trumpai kelionį į Dubliną. Parengta programa buvo gera. E, tačiau, kalbant apie mm, pirmininkų darbą, tai negalėčiau jo labai pozityviai vertinti, bet reiktų pasveikinti pono, pona Kelį atliekant parengiamuosius darbus. Jis parengė vizitą. Paskutinėme susitikime su ministru dalyvavo tik tai du žmonės. Sakyčiau, kad tai nėra labai gerai. Tai labai prastai uh, užbaigė vizitą. Ir mane patį galima kritikuoti, nes aš išvykau su pirmininku anksčiau. Tačiau, kai sudaroma programa, me, mes turime turėti uh, E, tą programą tvirtinti, nes kitaip e, visos delegacijos darbas atrodo nerimtai. Organizaciniai. Vizito organizacija buvo labai įdomi, tačiau e, vertinant viską iš mūsų vidaus taisyklių perspektyvos, reiktų pasakyti, kad dalyvavimo, dalyvių sąrašo nebuvo, nes tai nenumatyta mūsų darbo tvarkos taisyklėse. Ir tą dalyką reikėtų ištaisyti. Ponas Kelis negalėjo net savęs rašyti į tą sąrašą, nors jis buvo už poros kilometrų nuo Dublino. Kitas dalykas, kalbant apie tai, kaip vizitas buvo sutvarkytas, kreipiuosi į vertėjus žodžiu ir aš tikrai labai vertinu jų darbą. Pirmąją dieną mūsų darbinė programa truko 8 valandas, e, kitos dienos programa buvo sutrumpinta. Nežiūrinti tai, buvo dvi e, italų ir anglų komandos. Buvo po du vertėjus, aš sakyčiau, e, kad tai buvo pražiūrėta, nes tai buvo lėšų švaistimas. Mums nereikėjo tiek daug vertimo paslaugų į visas kalbas. Ir vertėjų važiavo daugiau nei parlamento narių. Tai svarbus dalykas, reikia peržiūrėti mūsų darbo tvarkos taisyklės. Žinau, kad ne visi man pritars, bet per aštuonės su pusę E, darbo metų čia. Pirmą kartą taip ma ma mačiau, stebėjau tokį akivaizdų atvejį. Mes sustikome su vairių įmonių atstovais. Kol kas dar nėra parengtas, parengta ataskaita. Dešimt e, žymiausių interneto kompanijų savo būstinės e, turi Dublinė, Airijoje. Ir jei teisingai supratau, kai kalbėjausi su verslo atstovais, jie man paaiškino, kad tai, tai apsprendė mokestinis režimas. Kalbant apie e, kai kurių šalių ekonominio gelbėjimo planus. Kipras dabar jau yra svarstomas. Ir manau, kad parlamentas ir komisija turėtų pareikalauti, kad tokie konkurencijos iškraipimai būtų atitaisyti. Mokesčių politika yra nacionalinės kompetencijos dalis. Google kompanijoje Dublinė dirba daugiau nei 4000 žmonių ir tik nedidelė dauguma tų darbuotojų yra airiai, airijos gyventojai. Šios bendrovės ten įsikūrė dėl gerų verslo sąlygų, taip pat dėl palankios mokesčių sistemos. Ta klausimą tikrai reikia svarstyti, tai sakra aktualus. Praigo. Dėkuoju, kolega Rubik. Ačiū. Manau, kad vizitas į Airiją buvo labai informatyvus. Apsilankimas Google bendrovės e, būstinėje buvo prablaivantis. Ten dirba 4,5 tūkstančio žmonių renkančių informaciją apie tai, kas vyksta Europoje kurie naudojasi Europos tinklais, naudojasi e, Europos svetai, demeto svetainėse skelbiamų turinių. Tai stiprina žinių visuomenės augimą Europoje, tai atskleidžia daugiau mokslinio, mokslinio tyrimo galimybių. Tačiau, e, kalbant apie pramonės dėmesio centrą, e, turime kalbėti ir apie stebėsenos centrus, apie socialinės situacijos stebėseną. Manau, kad apie tai galėtų kalbėti, ai, šitą galėtų akcentuoti airė savo pirmininkavimo metu ir mes galėtume tai, apie tai surenkti diskusijas komitete. Manau, kad vizitas buvo labai naudingas. Uh, mes suvokiame, kokie uždaviniai mūsų laukia. E, panagrinėjus iTunes kompanijos verslo sąlygas, pamatysite, kad Pavyzdžiui, žmonės, kuomet nori ką nors atsisiųsti iš šios kompanijos interneto svetainės, jie visada uh, uždeda varnelę ant to langelio, kur reikia sutikti su visomis sąlygomis. Niekada nes, niekas jų neskaito, reikėtų jas perskaityti ir pasižiūrėti, ką tai reiškia, mm, kuo tai grėsia. Ateityje reiktų siekti pasiūlyti geresnį, geresnės teisinės sąlygas vartotojams <clears throat> šioje srityje. Jeigu norime Europą reindustrializuoti, turime ieškoti šių naujų galimybių, nes čia slypi darbo vietos jauniems žmonėms. Aš tikrai daug uh, pasimokiau iš vizito į Dubliną. Manau, kad mes Europą gal galime, dar galime daug nuveikti. Euh, Atsiprašau, ponė pirmininkė. Mano kolegos priminė man vieną dalyką, kuris labai svarbus mūsų komitetui. Mums kartais sunku yra patraukti Europos įmonės paskui mus ir pasiekti, kad jos dalyvautų tame forume. Ir dėl to yra tam tikro nerimo. Ir aš noriu pasakyti, kad mes turime Angelą Sargą, ponė, ponė pirmininkė, šioje tribūnoje kaip tik ir yra tas Angelas ir dėkoju, kad uh, parlamento atstovės bendradarbiavimas iš tikrųjų buvo absoliučiai e, tobulas, jinai buvo labai paslaugi, labai veiksminga ir iš tikrųjų tas draugiškas parlamento e, gestas, ta parlamento pagalba mums buvo labai naudinga. Ir tuo būdu baigiame diskusiją dėl mūsų delegacijos vizito Airijoje ir aptarėme mūsų delegacijos Azerbaidžiane klausimą. Pasisakė e, kolegos dėl Azerbaidžiano delegacijos vizito išklausėme informaciją apie tai, kaip vyko tas vizitas, kokie buvo pateikti pasiūlymai. Na, o dėl vizito Airijoje kolega Langen taip pat pateikė kai kurių pasiūlymų ir pabrėžė kai kurias e, problemas. Mes atsižvelgsime į tai Ir atsižvelgsime, aišku, į, ta, į tos dalykus, kurie priklauso nuo mūsų, kai kurie kiti dalykai priklauso nuo parlamento darbo tvarkos taisyklių, tad turėsim apie tai pateikti informaciją gal pirmoninkų suėgai ir kitoms struktūrams. Na, aišku, kita vertus reikia stengtis taip pat tobulinti ir kitus tokių vizitų ir delegacijų aspektus. Ir dar greitai pateiksiu informaciją apie koordinatorių posėdžių rezultatus vakar vykusio posėdžio. Mes e, patvirtinome kalendorius pakeitimus. Dėl jų buvo primtas sprendimas Strasbūrė e, praeitą savaitę 18 rugsėjo bus darbo diena, o 19 nebus darbo dienos, o rugsėjo 25 dieną e, ir 26 nuo e, ir 17 taip pat rugsėjo pirmadienį bus darbo diena visa. Na, 9 Toliau. Buzek pranešimas. Čia mes e, pagirinam kai kuriuos e, aspektus pateiktų e, studijų, taip pat dėl kvietimų. Kiekvienas gali dalyvauti. Šveicarija gegužės mėnesį kolegos galės užsirašyti į renginį su Šveicarija, taip pat e, per kitą sustikimą nagrinėsime E, skaitmeninės darbo tarkės klausimus, dėl verslininkystės 2020, taip pat re rezoliucijos klausimą nagrinėjome, ta rezoliucija bus įrašyta į kito posėdžio darbo tvarkę. Tai čia yra visa informacija, kurią noriu pateikti, o dabar turime 10 minučių iki balsavimo pradžios. Lygiai 10 val. mes pradėsime balsavimą. Tad e, jeigu kas nors dabar išeis iš salės, te prisimena, kad 10 e, val. reikia jau būti salėje ir balsuoti. Bene, cominciamo il voto. Prendete posto. Invito i colleghi. Pradedame balsavimą. Kolegos, prašau susėsti vietas. questa qui. Bene, allora. Puiku. Tuomet pabandykime, bandy, pabandykime elektroninio balsavimo bandymą padaryti. Pradame. Balsuojame. Dviem socialistais per daug. Turite nus, nuspręsti tarpusavyje, kas iš jūsų turi nebalsuoti. Vis dar dviem socialistais per daug. Galbūt pakaitiniai nariai turėtų apsispręsti. Puiku, dabar viskas gerai. Galime pradėti balsavimą. Savela pranešimas Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 15 pakeitimas ir 24 pakeitimas kartu, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta Pabandykime pastikrinti. Pradedame. Baigiame. 32 už, 24 prieš. Įprastai Bet norėjau pasakyti, kad aš balsavau už šį pakeitimą. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 43. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame. Baigiame. 27 už, 31 prieš, atmesta. Trečias kompromisas už prieš, susilaiko priimta. 3A kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. M maniau, kad e, automatiškai tai bus. Gerai, dėl 3A pastikrinkime elektroninį būdą. Taip, aš būsiu suklydus. Atmesta. Puiku. 3A atmestas. 3A bis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Atvirkščiai negu kad buvo su 3A. Pasitikrinkime. Nes gal iškyla kokių sunkumų. Baigiame. 24 už, 30 prieš. Atmesta. Šis pakeitimas atmestas. 57 už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. 39 už, 19 prieš priimta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 5 už, Imko 5 su žodiniu pakeitimu kas už, Žodinio pakeitimo nėra. Tad be žodinio pakeitimo. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 81. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 82. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 84. Už. Prieš. Susilaiko. Bandykime pastikrinti. Dėl 84. Vienas guoja bals, vienu guoja balsuotų per daug. Puiku, dabar galime baigti. 29 už, 29 prieš. Reiškia atmesta. 87. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 96. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime elektroninį būdą. Dėl 96. Baigiame. 29 už, 30 prieš. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl šimtojo. Baigiame. 37 už, 22 prieš, priimta. 101. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. 31 už, 27 prieš, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 112, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. Baigiame. 30 už, 28 prieš priimta. 113. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtas aštuonioliktas už, prieš, susilaiko atmesta. 121. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame. 36 už, 24 prieš priimta. 123. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Atsiprašau, man Sekretariatas sako, jog nebalsavome dėl 112 antrosios dalies ir taip pat dėl 113 antrosios dalies. Nors man atrodo, kad balsavome, sako pirmininkė. 12, 112 antroji dalis patvirtinta. Priimta. Kadangi iškyla bejonių, sekretariatas Manau, kad geriau būtų antrą kartą balsuoti dėl antrųjų dalių šitų pakeitimų. Pone pirmininkė, mes balsavome nuo 30 iki 28. Ir balsavome dėl 112 antrosios dalies. Taip, problemą išsprendėme.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 Era stato posto male il problema. Tiksliau, problema suformuluota buvo nelabai tinkamai, nes e, nebuvo pasakyta, kad kolega Karvajo nebalsavo, buvo pasakyta, kad buvo nebalsuota apskritai. Tad 112. E, Grįžtam prie elektroninio balsavimo dėl 112. Prašau, ponė pirmininkė, mes labai aiškiai balsavome dėl 112 antrosios dalies ir kažkas iš jūsų žmonių pasakė, kad nebuvo balsuota. Buvo prabalsuota, viskas buvo užregistruota, dabar teigiama, kad kažkas balsavo neteisingai. Mes jau prabalsavome dėl šito pakeitimo antros dalies ir judame toliau į priekį. Pirmininkė, buvo Balsavimo rezultatas 30-28. 30 už 28 prieš. Pirmininkė, ne, ne, nebe grįžkim prie tų dalykų. Jau balsavom ir taškas. Kolega gali užfiksuoti tai. E, prašom. 20.30 je bil rezultat. Ačiū, pirmininkė nuo 28.30 buvo toks elektroninio balsavimo rezultatas. Pone Hibner sakė, kad ji neatsinešė balsavimo kortelės, taigi atkreipkite į tai dėmesį, nes šitą yra du papildomi balsai ir reikia juos įtraukti. Ačiū. Puoi farli votare 112. Richard. The show. Yeah. Allora, scusate una cosa, dopo do la parola al collega Turmes. Qui... Dabar žodį suteiksiu ponui Turmes po, kelius, po kelių minučių, bet po kelių sekundžių, bet dabar turime priimti sprendimą ir faktiškai tai yra politinis sprendimas. Atsiprašau, jeigu čia įnešiau sumaišties, bet aš neteisingai supratau man patiktą informaciją. Dabar visas problemas išsprendėme, tačiau dar liko problema dėl antrosios 112 pakeitimo dalies. Mes dėl jo balsavome 28. 30 balsavo už, 28 prieš. Kolegija ponė Hibner dabar mums pasakė, kad ji neatsinešusi yra balsavimo kortelės. Taigi, atsižvelgime jos balsą taipogi ir tai reiškia, kad rezultatas bus 30-29. Dabar ponė Karvaljo vėlgi pasakė, kad ji informavo sekretoriatą, kad jis suklydo balsavimo metu. Netai balsavo, kaip norėjo. Jis suklydo balsavimo metu. Taigi, na, aš negaliu nuspręsti pati. Ponas Turmes prašė žodžio dar. Pone Turmes. O po to ponė Toja. Ir tada tikrai turime baigti tas diskusijas, ponas Turmes. Uh, Pirmininkė, jeigu grįšime prie balsavimų dėl to, kad kažkas susimaišė ir netaip prabalsavo, tai atversime Pandoros skrynę. Balsavimas yra balsavimas. Jeigu netgi kai kurios frakcijos apgalėstavo, kad prarad, pralaimėjo, bet grįžti negalime, nes iš ties neįmanoma bus tokiu atveju, jums neįmanoma bus toliau pirmininkauti posėdžiui ir vesti balsavimus, jeigu mes tą pradėsime daryti. Aš manau, kad e, e, mes žinom, kad kolegos yra pasirengę viską daryti teisingai. Buvo nubalsuota ir aš atkreipiau į tai dėmesį, todėl kad tai buvo svarbus e, klausimas. Turiu pasakyti, kad šitų klaidų ar trūkumų identifikavimas nebuvo iš karto pateiktas, juk mes paskui balsavom dėl kitų klausimų ir paskui truputį per vėlai buvo tas pranešimas padarytas. Tad e, jeigu po keturių nubalsuotų kitų punktų buvo pasakytas, tai praėjo jau pakankamai daug laiko ir tada jau nebegalim pakeisti nubalsuoto klausimo rezultatų. Pilar. Pone Pilar. Pone Karvalijo dar tikrai laukia ilgas balsavimas, tai aš turiu pasiūlymą. Mums reikia atsižvelgti į ponios Hibner balsą, nes priešingą atveju rezultatas keisis nuolatos. Tai yra svarbiausias dalykas. Visuomet turime atsižvelgti į kolegų balsą, jeigu jie neatsinešė balsavimo kortelės. Uh, tai yra svarbu, nes į, į tą balsą nebuvo atsižvelgta. Na, o šiuo atveju mes turime laikytis toliau komiteto darbo tvarkos, oficialių procedūrų. Ir galime toliau tęsti darbą, bet norėčiau tik tai paprašyti, kad būtų atsižvelgiama į ponios Hibner balsą, kuri nėra atsinešusi kortelės tolesniuose balsavimuose. Norėčiau už, užbaigti diskusiją šito klausimu. Prašom, ponia pirmininkė. Nežinau, kodėl jūs nesuteikėt man žodžio. Aš paprasčiausiai noriu priminti darbo tvarkos taisyklės, kuriuose yra pasakyta aiškiai, kad galime e, pakeisti balsą, vėl balsuoti, jeigu su, suklysta buvo ir tai neturės įtakos balsavimo rezultatams. Nereikės perbalsuoti visų. Mm klausimų. Sekretariatas pastikrino darbo taisyklėse, taip yra pasakyta. Galime e, pataisyti tą, tą balsavimą. Jūs sakėte 30-28 skaičius, o ponė Hübner neturi kortelės, mes balsuojam e, pusę valandos, jinai galėjo tą kortelę jau per tiek laiko atsinešti. Pirmininkė, Baigiam diskusiją šito klausimu. Balsavimo rezultatai tokie, kaip buvo pasakyta. Kolegos Hibner balsavimas tik tai turi, tu, turi būti pridėtas. E, jūs turite paprašyti, kad neštų jums kortelę. Tad e, balsavimo rezultatas toks, kaip buvo pasakyta. Ir einam toliau. Atsiprašau už tą sumaištį, bet, e, bet taip šėjom. Septintas kompromisas. Visi sutarė dėl to. Taip, kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 133. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Reikia 14. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Regi 3. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Vienu PPO balsuotojų per daug. 27 prieš, 28, 28 e, prieš, atmesta. 136 atkrenta. Tad aštuntas kompromisas dabar už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas A kompromisas, kas už, prieš, pasitikrinkime. Baigiame. 28 už, 32 prieš, atmesta. 8 B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas penkisdešimtas, šimtas devyniasdešimt devintas ir du šimtasis. Kas už juos? Prieš? Susilaiko priimta. Devintas kompromisas. Už? Prieš? Susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas. Už? prieš susilaiko priimta. 183. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 190. Už prieš susilaiko priimta. Pakeitimas 24. Už prieš susilaiko priimta. 193 už, prieš, susilaiko priimta. 196 su žodiniu pakeitimu. Ne, tada be žodinio pakeitimo. 196, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 7, už, prieš, susilaiko atmesta. NV28, už, prieš, susilaiko atmesta. 11 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 223. Už, prieš, susilaiko, priimta. 224. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 225. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 227 už, prieš, susilaiko, priimta. 229 už, prieš, susilaiko, priimta. 234 už, prieš, susilaiko, priimta. 235 už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 236 už, prieš susilaiko atmesta. 238 ir 246 e, e, už prieš susilaiko atmesta. 239 už prieš susilaiko priimta. 240 už prieš susilaiko. Suklydau skaičiuodama rezultatus, pastikrinkime dėl 240. -ojo. Balsavimas baigtas. 34 už 27 prieš priimta. 241 už prieš susilaiko atmesta. 243 už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 243. Pradedame. Baigiame. 29 už 31 prieš atmestą. 245. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 245. Pradedame, baigiame. 27 už 33 prieš atmesta. 12 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 250 už, prieš, susilaiko, atmesta. 262. 250 dabar. Pasitikrinkime, pradame. Baigiame. 24 už, 36 prieš, atmesta. 264 už, antras. Atmesta. 264 už, prieš, susilaiko, priimta. 265 už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Afet 16 už, prieš, susilaiko, priimta. 270 už, prieš, susilaiko, priimta. 13 A kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 135, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, už, prieš susilaiko, man atrodo, priimta, bet pasitikrinkime. Baigiame. 31 už 27 prieš priimta. Du šimtai septyniasdešimt pirmas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Afet šeši. Už. Prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas kompromisas. Už. Prieš susilaiko priimta. 288 dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko atmesta, 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta, 296 už prieš susilaiko priimta, 298 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko priimta. Afet 12 Trys dalis. Ne, atkrenta šis pakeitimas. Atsiprašau. 16 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 308 dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 308 antrosios dalies. Baigiame. 32-29 priimta. 310 kas už, prieš susilaiko priimta. 311 kas už, prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 320 ir 21 kas už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime. Pradame. Baigiame. 35-25 priimta. 323 už, prieš, susilaiko, priimta. 324 už, prieš, susilaiko, priimta. 325 už, prieš, susilaiko, atmesta. 326 už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 338 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai dėl 338. Baigiame. 35-25 priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 340 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 362 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame. 34, 26 priimta. 3, 6, 6. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 22 kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. prašom, kolega Žydau. Pone pirmininkė, galbūt sekretorės paaiškins, tačiau ne mes patikim tą pakeitimą. Ir sakinys yra ne visas čia parašytas, nes mes buvom kitaip pasiūlę, tad aš atsijimu tą pakeitimą. Pirmininkė, jūs atsimat pakeitimą, kodėl? Todėl, kad ir nebalsuosime dėl to, kad sekretariatas, kad, kad 22 kompromisą prieimus nebereikia šito e, pakeitimo teikti balsavimui. Ne. Mes daug kartų siūlėme labai aiškiai suformuoluotą pakeitimą, kuris galbūt nebuvo absoliučiai priimtinas, tai buvo pasisakymas prieš TCS, tačiau toks, koks iš čia parašytas, E, jis nėra tokio pavydalo, kokio mes pasiūlėme. Ir mes balsuotume dėl tokio pavydalo pakeitimo, kokio mes nesiūlėm. Mes kitokio pavydalo siūlėm. Tad puiku, tada jį išbraukiam. 374. 374. E, Už, prieš, susilaiko atmesta. Imko 12. Už, prieš, susilaiko priimta. 377. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame. 30-38 e, priimta. 381 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas už, atsiprašau, sako pirmininkė, 382 pakeitimas. 382. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. 28, 32 atmesta. 23 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 23 A. Už, prieš, susilaiko, priimta. 390. Už, prieš, susilaiko, priimta. 391. 393. 393. Kas už? Prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar balsuojame dėl 393. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 395. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt penktas kompromisas. Už, prieš susilaiko priimta. 405, dvi dalis, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta, antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 400, 412, už, prieš, susilaiko atmesta. 400, 417, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 kompromisas, už, prieš, susilaiko priimta. 418, už, prieš, susilaiko priimta. 17 afet. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Afet 8. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Afet 7. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame. 31, 30 priimta. 28 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 5 afet. Už, prieš, susilaiko, priimta. 427. Už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 26. Atkrenta. 428. Kas už, prieš susilaiko priimta. 429. Už, prieš susilaiko priimta. 29. Kompromisas. Už, prieš susilaiko priimta. 30. Kompromisas. Už, prieš susilaiko priimta. 403. Pakeitimas. Atsiprašau, praleidome kai kurios pakeitimus. Keturi šimtai keturiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturi, keturi, keturi pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Imko 16, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 16, pastikrinkime. yra prieš 30 kompromisą. O dėl kompromiso 20 jau balsavom. Jūs nematote sąraše Imko 16? Kai kurie kolegos nemato šito. Galbūt mūsų balsavimo sąraše yra kokių problemų. Van Breit, prašom. Gerai, tuomet žiūrėsime, kaip e, mums. Uh, parodės šešėlinį pranešėją. Balsuojame dėl IMKO 16. Pradedame balsavimą. Ar dar kas nors turi balsuoti? Baigiame. 27 už 31 prieš atmestą. 30 balsavom, dabar 403 pakeitimas. 403. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 459. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 461. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 31 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 466 dvi dalis. Atsiprašau, antroji dalis, tik tai sako pirmininkė. 466 antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Dėl 466 pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame. 27 už 32 prieš atmesta. NV17. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 468 už prieš susilaiko atmesta. 32 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 486. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 488, kas už, prieš, susilaiko priimta. 489 ir 491 ir 92 kartu, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 13 už, prieš, susilaiko priimta. 493 už, prieš, susilaiko priimta. 494 už, prieš, susilaiko atmesta. 33 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 520 kas už, prieš, susilaiko priimta. 505 už, prieš, susilaiko priimta. 34 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 35 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 524 už, prieš, susilaiko priimta, imko 18 už, prieš, susilaiko atmesta, imko 22 už, prieš, susilaiko atmesta, regi 6 už, prieš, susilaiko atmesta, regi 9 už, prieš, susilaiko priimta, regi 13 už, prieš, susilaiko priimta. Afet 13 už, prieš, susilaiko. Pastikrinkime dėl Afet 13. Baigiame. 31 už 27 prieš priimta. Afet 11 už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl AFET 11. Baigiame. 20, 39 prieš, 21 už atmestą. Imko 17. Kas už? Prieš. Tai laiko. Priimta. NV18. Už prieš susilaiko priimta. Imko 21 už, prieš susilaiko atmesta. Regi 4 už, prieš susilaiko. Pastikrinkime. Dėl regi 4. Baigiame. 30-36 priimta. Afet 14 už, prieš susilaiko priimta. NV26 už, prieš, susilaiko priimta. AFET 18 už, prieš, susilaiko priimta. AFET 20 už, prieš, susilaiko priimta. AFET 19 už, prieš, susilaiko priimta. Penktas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas už, prieš susilaiko priimta. Antras už, prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš susilaiko priimta. Ir baigiamasis elektroninis balsavimas. Kolega Madurelė. Mums reikėtų dar minutės laiko. Ap, ap, mes įvertinsime balsavimo rezultatus ir apsispręsime dėl galutinio balsavimo. Socialistams suteikėm to būdu minutės pertrauką. Possiamo riprendere il voto. Toliau tęsime balsavimą. Taigi dabar vyks galutinis balsavimas. Galite balsuoti. Ne, e, ponė Cevela, žodis jums. Dėl Cevelos pranešimo veikiau. Ar visi balsavote? Dabar vyksta balsavimas, galutinis balsavimas dėl ponios Cevelos pranešimo. Balsavimas baigtas. 35 už, 9 prieš, 14 susilaikius pritarta. Sveikiname pranešėją. Ir periname prie kito balsavimo, dėl kito pranešimo. Tai yra rezoliucija dėl testavimų dėl brandolinių jėgainių testavimo. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 19 pakeitimas, antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar tikriname elektroniškai dėl 19 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 31 už, 26 prieš pritarta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 34 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 35 už, prieš susilaikė pritarta. 36 už, prieš susilaikė atmestas. 37 už, prieš susilaikė atmestas. 38 už, prieš susilaikė atmestas. 39 už, prieš susilaikė atmestas. 40 už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš, susilaikė atmestas. 43 dėl trijų dalių. Pirmoji dalis. Ne. Ne, sako pirmininkas, turime balsuoti dėl 42. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 43 dėl trijų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis už, ne. Reikia pasitikrinti, kai balsavimą dėl antrosios dalies balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 23 už, 21 prieš atmesta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 45 už prieš susilaikė atmestas. 46 už prieš susilaikė atmestas. 47 už prieš susilaikė pritarta. 50 už prieš susilaikė pritarta. 51 už prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 61 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 62 dviejų dalių pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 63 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 64 už prieš susilaikė. Atrodo, kad buvo pritarta, bet tikriname elektroniškai, balsuojame dėl 64-ojo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 60. 33 balsavo už. 63 už prieš susilaikę pritarta. Tikriname elektroniškai. Dėl 66 sako pirmininkė balsavimas prasidėjo ir baigėsi. Pritarta. 37 už 21 prieš. 67 už prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 75 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 7 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 77 už, prieš susilaikė. Ne, 81 už, prieš susilaikė atmesta. 83 už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 91 antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 96 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 97 už prieš prašoma patikrinti, kaip balsavimą dėl 96 balsavimas prasideda. Balsavimas, nebaig... Balsavimas baigtas. 53 už, 3 prieš. Dabar balsuojama dėl 97-ojo. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 98-as pirma dalis. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 103 už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas už, prieš. Reikia patikrinti elektroniškai dėl 11 e, kompromiso. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 29, už 29 prieš. Vadinasi, atmesta. Kompromisas 11a už, prieš susilaikė. Reikia vėlgi tikrinti elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 30 balsavus už pritarta. 104-105 pakeitimai kartu už. Dabar 112. Visi kiti atkrenta. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 12. Kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 127 už, prieš susilaikė pritarta. 118 už, prieš susilaikė, man atrodo, atmestas, bet tikriname elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 31 už, 29 prieš pritarta. 138 už, prieš susilaikė pritarta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 134 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 15 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 141 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 132 dalis už prieš susilaikę atmestas. Elektroniškai tikriname, kai balsavimą dėl antrosios 130 pakeitimo dalys balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 28 už, 30 prieš atmestas. 136 už, prieš, susilaikė, atmestas. 142 už, prieš, susilaikė, atmestas. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 143 e, antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 144 už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta Reikia tikrinti elektroniškai, kaip balsavimą dėl 17 kompromiso. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 29 už 31 prieš atmestas. Toliau 17a kompromisas už, prieš susilaikė, neaišku, reikia tikrinti elektroniškai. Dėl kompromisų reikia balsuoti be klaidų. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta 49 balsavo už 9 prieš. Puiku. 156 dėl dviejų dalių pakeitimo balsuojame. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, atmestas. 161 už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 už, prieš, susilaikė, atmestas. 15 už, prieš, susilaikė, atmestas. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras ir vienuoliktas kartu už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas ir penktas kartu už, prieš, susilaikė. Man atrodo, pritarta, bet reikia tikrinti elektroniškai. Dėl ketvirto ir penkto pakeitimų balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 32 balsavo už, 25 prieš, 6 už, prieš susilaikė atmestas, 12-7 kartų už, prieš susilaikė pritarta. 8 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas, 9 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 10-13 kartų už, prieš susilaikė pritarta, galutinis balsavimas. 157, 158, 159. Allora ci dice il segretariato. Sekretariatas sako, jog balsavimas baigtas. Ne, sekretariatas sako, kad nebaigtas. Tai yra baigiamasis balsavimas. Ne, atsiprašau tada. Tuomet eh, sustabdom truputį balsavimą, nes sekretariatas sako, jog nebalsavome dėl 157, 158 ir 159. Dėl šitų pakeitimų nebalsavom. Visi pritarė tam? Taip. Tad e, visų pirma turime balsuoti dėl šitų pakeitimų. sekretariatas sako, jog būtinai turime balsuoti dėl šitų pakeitimų, todėl kad turime tai daryti. 157 už, prieš, susilaiko, atmesta. 158 už, prieš, susilaiko, priimta. 159 už, prieš, susilaiko, atmesta. Baigiamasis balsavimas. Pradedame. Vienu EPP balsuotų per daug. Puiku, dabar gerai. Baigiame. 48 už, 5 prieš. Septyni susilaikė. Baigiame šį balsavimą. Bene, passiamo all'ultimo voto della mattinata. Tad e, paskutinis šio rytmečio balsavimas, Wagner pranešimas, kolega Wagner paprašė žodžio prieš balsavimą, prašome. Norėčiau, kad labai trumpai kalbėtumėt. Senora prezidenta, un minuto nada más para volver. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Balsuosime dėl nuomonės, kurį rengia mūsų komitetas. Ši nuomonė yra svarbi dėl to, kad tai yra toks tarpinis susitarimas, tarpinio laiko tarpio susitarimas. Ir komisija turės pasiūlyti naują apivartinių taršos leidimų sistemą ir tą turės padaryti kuo galima greičiau. Taigi, prašyčiau šešėlinių pranešėjų paramos ir norėčiau atsiprašyti, kad negalėjau asmeniškai šiandieną su jumis pasikalbėti dėl, dėl blogo oro, man buvo sudėtinga pasiekti Briuselį, taigi atsiprašau šešėlinių pranešėjų. Puiku, tada pradedame. Dabar balsuosime už pirmą, antrą, trečią pakeitimus kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl pirmo, antro, trečio elektroniškai. Pradedame. Baigiame. 42 už, 18 prieš priimta. Laiku. Ir dabar iš karto prie galutinio balsavimo. Gal galėtumėme gauti minutę pasitarti frakcijoje? Ar galime minutiai pasitarti frakcijos viduje? Bene, allora possiamo passare al voto finale. Perikime prie galutinio balsavimo. Balsuojame. Prašau. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. 32 už, 14 prieš, 11 susilaikė patvirtinta. Rezoliucija yra patvirtinama. Posėdis nutraukiamas iki vasario 24 dienos 9 ryto. Ačiū kolegos už bendradarbiavimą. No, dico aspetta, eh, ah, madame, madame, eh, madame, madame Sartori. Appena uno mi dice qualcosa. No, no, fa bene, fa bene. Monsieur Sosa Wagner veut parler. Ah, Monsieur Sosa Wagner, il veut dire quelque chose. Ponas Susa Wagner kažką nori dar pasakyti. Jau norėjau baigti posėdį, bet jeigu jūs kažką norite pasakyti, prašau. Mano pavardė turėtų būti išbraukta iš šio pranešimo. Norėčiau, kad mano pavardė būtų išbraukta šio pranešimo. Kągi, taip ir padarysime, pranešimas patvirtintas. Dėkuoju.